vuole in italiano e... Eh, buon pomeriggio a tutti, la seduta è ripresa. Il processo verbale della seduta. Labą dieną, pradedame iš naujo posėdį, tęsime posėdį. Ar yra komentarų dėl vakarykščių protokolų? Jeigu niekas nori pasisakyti, protokolai patvirtinti. Šiandien dabar kalbėsime apie Europos semestrą. Panios Ferreiros pranešimą suteiksime žodį. gerbiamam ponui Švab. Prego. Ich bin offenbar genauso überrascht davon, dass ich als äh, Vertreter des Ausschusses für Binnenmarkt